kaip numatyta darbo tvarkėje, balsuosime dėl pono Kreisldorfler pranešimo dėl ES paramos tarptautiniam baudžiamajam teismui. Ponas Dorfler nori pristatyti tris pakeitimus žodžiu. Prašau. Pirmasis pakeitimas. Visus svarsysime atskirai. Pirmasis pakeitimas. Pone pirmininkė, Dėl tarptautinių įvykių mums reikia padaryti du techninius pakeitimus ir papildyti tekstą. Pavyzdžiui, 11 konstituojimo dalyje e, čia yra, mamor, reikia išbraukti Muammar Gaddafi, tas, o 24 straipsnė tas pats turi būti išbrauktas jo vardas ir reikia dabar pa, papildyti dar nuorodą į Gaddafio sūnus. Na, čia tiesiog reikia atsižvelgti dabartinę padėtį Libijoje. 28 straipsnė norime papildyti e, pagal tarptautinę humanitarinę teisę. Tai yra, kad būtų įgaliotiniai skirti šiems tritims. Na, manau, kad šis pranešimas parengtas labai laiku, Jeigu pažiūrėsime į padėtį Siriją, tai turėtume aiškiai suvokti, jog iš tikrųjų žmonės nesusilaukia e, teisingumo šioje šalyje. Priešingai, jie visą gyvenimą suvokia, kad virš jų yra pakibęs Damoklo kardas. E, Sirijos teisingumas yra tas e, Damoklo kar, kardas. O šiaip dėkuoju visiems prisidėjusiems prie šio pranešimo už gerą darbą. Dziękuję bardzo, kolego. Nasz kolega przedstawił wszystkie trzy poprawki ustne. Ačiū. Pristatyti visi trys žodiniai pakeitimai kartu. Ar kas nors norėtų paprieštarauti jiems? Jei tokių yra, prašau atsistoti. Jeigu norėtumėte pasipriešinti, nematau tokių ženklų, todėl balsuosime dėl visų trijų žodinių pakeitimų kartu. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Czy wszyscy głosowali? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Przyjęte. Gratuluję. Pritarta. Sveikiname kolegą. Toliau pagal darbo atvarkę balsuojame dėl pono Komutsakos pranešimo dėl tolesnio integruotos jūrų politikos vystymo. Pirmas pakeitimų blokas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Antras pakeitimų blokas. Antras pakeitimų blokas atkrenta. Dabar dėl viso pasiūlymo komisijai už prieš susilaikė pritarta. Sveikiname autorių. Toliau. Balsuojame dėl visos teisėkros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Ar, ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Ačiū. Toliau pagal darbo tvarkę balsuojame dėl pono Brezinos pranešimo dėl Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos. E, Balsuojama dėl rezoliucijos projekto, kuria yra 22 įtre komiteto pakeitimai. Balsuojama dėl visų, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Aštuntas pakeitimas, vėlgi vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Čia visi głosovali? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 34 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsuojama dėl pirmosios dalies. Prasideda balsavimas. Balsavani. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. <clears throat> Antroji dalis. Balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Keturioltas pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. Trisdešimtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš susilaikė pritarta. Pasitikrinkime, kai balsuojame dėl 30 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Visi balsavali? Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. 16 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 17 už, prieš, susilaikė, pritarta. Pritarta. 35 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 21 pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 36 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 31 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojam. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 32 pakeitimas, taip pat vartinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmestas. 33 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsavimas prasideda. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Teikiu balsavimui visą komisijos pasiūlymą už prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame teis, dėl teisėkuros rezoliucijos vardinių balsavimų. Balsavimas prasideda. Čia visi głosowali? Zamykam głosowanie. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Pritarta. Ačiū. Ir sveikiname kolegą Breziną. Toliau balsuosime dėl rezoliucijos projekto, dėl 2011 m. lapkričio 28 d. vyksančio ES ir JAF aukščiausio lygio susitikimo. Penkios frakcijos pateikė bendrą rezoliuciją. Kiek aš suprantu, ponas Brokas norėtų kažką pasakyti. Prašau, ponė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad padariau klaidą. Norėčiau ir, ir komenduoti savo frakcijai balsuoti už pirmą pakeitimą. Proszę Państwa, głosujemy. E, poprawka 1. Kto jest za?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 kuri, kuriuo ketinama atsižvelgti į įvykusi faktą. Jūs matote, ko gero, tekstą, pakeitimo tekstą, kur parašyta, kad atkreipiame dėmesį į tai, kad komisija paskelbė, kad baigė dėrybas dėl ES REF keleivių duomenų įrašų susitarimo, kurį tikrins Europos parlamentas, atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 5 ir 2010 m. lapkričio 11 dienos rezoliucijas. Nes ankstesnė formuluotė tiesiog yra pasenusi, kadangi dabar jau žinome, kad komisija paskelbė apie tai, kad baigė dėrybas. Tikiuosi, kad visos frakcijos supranta, kad šis pakeitimas tiesiog atspindi uh, dabartinę situaciją. Šis pakeitimas neturi jokių kietų ketinimų. Dėkoju. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Ne, nieko nematau. Tuomet 22 pastraipkas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas pri... atsiprašau. Kažkas nori kažką pasiūlyti. Ne? Gerai. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Reikėtų pasitikrinti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Ketvirtas pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau, po 25 pastraipos siūloma yra įterpti uh, papildomą tekstą ir ponas Brokas nori pateikti žodinį pakeitimą. Prašau, ponė. Pane pirmininkė, kolegos iš skirtingų komitetų rengdamisi šią rezoliuciją dėl JAF Europos Sąjungos viršinio sutimo parengė labai daug gerų pasiūlymų, kurių nebuvo manoma traukti rezoliuciją dėl vietos tokos. Tačiau JAF Europos Sąjungos delegacijos pirmininkas pageidautų, kad būtų pateiktas žodinis pakeitimas. Teiks atsižvelgiama į konkrečius pasiūlymus, kuriuos pateikė skirtingi Europos parlamento komitetai, o taip pat Europos Sąjungos ir JAV delegacija dėl TLD ir tam, kad būtų pasi... atsižvelgti šios pasiūlymus. Ar kas nors norėtų paprieštarauti šiam žodiniam pakeitimui? Ne, nieko nematau. Gerai, Panašu, kad jūs pritarite šiam pakeitimui su dideliu džiaugsmu, taigi balsuojame. Kas už? Kas prieš? Patvirtinti kartu su žodiniu pakeitimu. Toliau balsuojame dėl bendros rezoliucijos projekto. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad patvirtinote šią labai svarbę rezoliuciją. Toliau Balsuojame dėl įtri komiteto parengtos rezoliucijos dėl atviro interneto ir tinklo neutralumo Europoje. Visa rezoliucija, nepatikta jokių pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau turime balsuoti dėl šešių rezoliucijos projektų dėl kasetinių šaudmenų uždraudimo. Pirmiausia, penk, penkių frakcijų pateikta bendra rezoliucija, pirmoji pastraipa, kas už, kas prieš, kas, susila, kas susilaikė, patvirtinta antroji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta penktoji pastraipa, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. E konsultuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar dėl bendros rezoliucijos projekto, kas už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 keturių rezoliucijos projektų dėl PVM teisės aktų modernizavimo siekiant suteikti postumį bendrai skaitmeniniai rinkai. Pirmiausia, balsuosime dėl trijų frakcijų pateiktos bendros rezoliucijos. Jei nepateikta jokių pakeitimų, taigi balsuojame dėl visos rezoliucijos, dėl šios rezoliucijos projekto. Vardinis balsavimas, galime balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. O dabar periname prie pono Lysek pranešimo dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo. Dėl balsus dėl rezoliucijos projekto. Pirmasis pakeitimas, kad septyni, kas už. Dėl posėdžio vedimo tvarkos. Pranešėjas. Prašau, ponė. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ty, tylko... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju Jums, ponė, ponė pirmininkė. Šešėliniai pranešėjai ir pranešėjas noriu padėkoti visoms institucijoms, kurios prisidėjo e, prie šios rezoliucijos rengimo. Šis dokumentas yra labai svarbus. Šio dokumento laukime mes ir Gruzija. Pirmasis, septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Pirmoji, e, pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė patvirtinta. Trečiasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas reikėtų pasitikrinti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Antrasis D pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė. Patvirtinta. Šeštasis pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. Ponas Svoboda norėtų pateikti pakeitimą žodžių skirtą penktam pakeitimui. Prašau, ponė. Dėkuoju, ponė pirminkė, mūsų frakcijos vardu pateikiau prašymą e, susijusi su nepilna arba klaidinga informacija ir siūlome pakeisti šią vietą žodinių pakeitimų ir tikėjusi, kad kolegos galės pritarti. Ir čia bus pasakyta, ragina Gruzijos valdžios institucijos uh, nenaudoti neproporcingo politinio spaudimo prieš politinius openingus ir primena, kad e, veiksminga ir um, konkurencinga daugiapartinė sistema yra asmenis demokratijos elementas. Ačiū. Dėkoju. Ar kas nors prieštarauja šiam žodiniam pakeitimui? Kažkas prieštarauja? Uh.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 Suskaičiavome pakankamai prieštraujančių narių, taigi atsiprašau, ponia Svoboda, bet mes negalime pritarti jūsų žodiniam pakeitimui. Prieisiu tai dėmen, tikiuosi, kad tai nėra protestas prieš jo pakeitimo uh, turinį, tai yra, kad mes esame už daugia šalia partinę sistemą ir demokratiją. Tiesiog. Uh, Norėčiau, norėčiau atsimti mano ankstesnį pakeitimą, nes kolegos Lyzik pranešimas yra labai geras ir nereikia, kad jame būtų elementų, kurie būtų klaidingi informacinių požiūrių. Taigi atsimu savo pirminį pakeitimą, taigi dėl jo nereikia būti balsuoti. Ačiū. Uh, so, taigi, jeigu aš teisingai supratau, jūs norėtumėt atsimti penktąjį pakeitimą. Gerai tuomet mes ne, dėl jo nebalsuosime. Dėkuoju. Toliau periname prie e, rezoliucijos projekto. Vardinės balsavimas, balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Ši rezoliucija yra patvirtinta. O toliau Beje, norėčiau pasveikinti poną Lisek, o toliau periname prie pono Gustafson parengto pranešimo dėl lyčių aspektų integravimo į Europos parlamento darbą. Jam nėra pateikta jokių pakeitimų. Taigi antroji pastraipė, kas, pirmo dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaikė. Reikėtų pasitikrinti elektroninių būdų balsavimo rezultatus dėl antrosios pastraipos antrosios dalies. Otwieram głosowanie. Czy wszyscy głosowali? Ar visi balsavote? Tuomet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 Reikėtų pasitikrinti. 12 pastraipa, pirmoji dalis. Galime balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime balsavimo rezultatus dėl 12 pastraipos antrosios dalies. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Patvirtinta. N konsultuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau balsuosime dėl visos rezoliucijos projekto. Balsavimas vardinis. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigiamas. Przyjęte. Dėkuoju. Panu Gustafsonowi. Patvirtinta, dėkoju, dėkoju ponui Gustafson ir toliau balsuosime dėl ponios Liuving parengto dokumento dėl pasaulinio masto kovos su neteisėta žvejyba ir su ES vaidmeniu šioje kovoje. Pakeitimų nėra pateikti, bet balsuosime dėl atskirų pastraipų. Pirma, 12 pastraipa, vardinis balsavimas ir pirmoji dalis šios pastraipos. Ar visi balsavote? Balsavimas tuomet baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimą baigiame. Patvirtinta. Tryliktoji pastraipa. Iš dviejų dalių. Pirmoji dalis. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasidėjo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas jau prasidėjo. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimą baigėme. Patvirtinta. 33 pastraipa, vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimą baigėme. Patvirtinta. Tris... Pone Liovin norėtų pateikti pakeitimą žodžiu, kuris yra skirtas 35 pastraipai. Prašau, ponė. Dėkoju. Mes norėtume išbraukti 35 e, pastraipos e, pradžią ir pakeisti išbrauktus žodžius žodžiais išnagrinėti galimybę pridurti. Ir tuomet e, pastrapės skambės taip. Prašo komisija išnagrinėti galimybę da, e, pridurti uh, uh, uosto valstybės priemonių susitarimą, jungtinių tautų žuvies išteklių susitarimą ir uh, kitos sustrimus prie kitų instrumentų, kuriu, kurias turi įgyvendinti tos šalis, kuriuoms yra taikoma e, e, bendroji privilegijų sistema plus. Dėkoju. Niekas neprieštarauja šiam žodiniam pakeitimui. Taigi 35 pastraipė kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 3, 40 e, pakeitimas, kas už, e, atsiprašau, pastrapė, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Dabar visa rezoliucija, tai yra rezoliucijos projektas, balsavimas prasidėjo, balsavimas vardinis, ar visi balsavote, tuomet balsavimą baigėme. Patvirtinta. Dėkoju visiems ir sveikinu ponę Liovin. Baigėme balsavimą per šią balsavimo sesiją ir pasimatysime kitoje plenarnėje sesijoje. Thank you.